čia ekologiniai dimensijai e, tenka labai svarbus vaidmuo ir mes e, to nepamiršime. Dėkoju. And... Aš norėčiau padėkoti komiteto nariams už jų klausimus ir dėkoju paskirtai komisijos e, nariai už jos atsakymus. Šį rytą ilgai ir daug dirbome, bet darbas buvo įdomus. Dėkoju visiems už jūsų indėlius. Prieš suteikdama žodį paskirtai komisijos nariai baigiamajam pareiškimui aš norėčiau suteikti žodį komitet, regionų komiteto pirmininkui ponui Liubrun tam, kad jisai padarytų savo pareiškimą, nes tokia yra mūsų komiteto tradicija. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju komit, regioninės plėtros komiteto nariams. Dėkoju už tai, kad jūs sutikite galimybę mums pasisakyti, gerbimo paskirtojų komisijos narę. Da, Mums be abejo regioninės plėtros politika yra nepaprastai svarbi. Jums puskiria žinoma, kad mes atstovaujame vietos valdžios atstovams ir Būtent jie e, administruoja apie 70 procentų visų struktūrinių fondų lėšų ir mes vaidiname vis svarbesnį vaidmenį, užtikrinant tinkamą kontaktą tarp ES institucijų ir vietos valdžios e, mūsų regionuose. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis svarbiausius mūsų komiteto požiūrių dalykus. Pirmiausia, mes matome, kad tas naujojo strategijoje Europa 2020 yra numatytas visiškai kitas požiūris į teritorinę sanglaudą. Taip pat ketinama parengti baltąją knygą šiuo klausimu ir tai padės mums geriau pasiruošti sanglaudos politikai po 2020 metų. Šiandien jau kalbėjome apie miestus ir jų problemas mums e, reikia, kad būtų parengta baltoji knyga dėl urbanistinės strategijos, integruotos integracijos e, miesto strategijos, kuri būtų taip pat integruota į visas ES politikos sritis. E, nuo 2014-2020 metų daugiau nei 350 milijardų lėšų bus skirta tam, kad jūs galėtumėte vykdyti savo pareigas. Ir jūs žengsite pono Han, e, e, seksite jo e, pėdomis ir jūs, kaip jūs pasiūlysite gerinti geresnį lėšų įgyvendinimą vietos valdžios institucijose. Aš manau, kad mes galėtume galėsime spręsti šį klausimą kitą savaitę, kai vyks bendras mūsų reidžių komiteto ir šio komiteto posėdis. Turino rezoliucijoje buvo kalbama apie tai, kad vietos valdžios atstovai turėtų dalyvauti, kai nustatome yra bero finansavimo rodikliai. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad mes esame pasiruošę uh, apibriežti ir kartu su komisija Europos parlamentu suformuoti decentralizavimo strategiją tam, kad ES politika būtų vykdoma centrali, decentralizuota ir tam, kad galima būtų mūsų piliečiams geriau paaiškinti, kam jie yra reikalinga. Ir čia be abejo mūsų, bendras, mūsų komiteto bendras posėdis bus puikiai proga aptarti šioms pastangoms. Kaiminystės politiką. Regionų komitetas be, e, palaiko ryšius su e, šalimis, kurie yra e, prie, ry, į rytus ir pietus nuo mūsų. Ir mes palaikome ryšius su šių, su šių šalių vietos valdžios atstovais. Ir jie taip pat gali prisidėti prie bendro mūsų visų augimo ir klėstėjimo. Pone, aš džiugiu, džiugiuosi aš e, jūsų ryštų ir tikiuosi, kad jūs galėsite tapti mūsų regionų ir miestų ambasadorė e, komisijoje. Jūs galite e, pasitikėti, tuo atveju jūs, jūsų kandidatūra bus patvirtinta, kad regionų komitetas rems jūsų politika, jei ji bus vykdoma pagal mums svarbiausius principus, užtikrinant kelių lygių valdyseną Europos Sąjungoje. Ačiū, ponė Lebrun. Dabar norėčiau sutikti žodį poniai Korinai Kretų, paskirtai komisijos nariai, padaryti glaustą baigiamą įpareiškimą, neilgesnį nei penkių minučių. Ačiū. Aš kalbėsiu netgi trumpiau. Nežinau, kad e, kai kur kalbėjau per ilgai. Užbaigdama e, norėjau pasakyti kai ką apie sanglaudos politiką, tačiau jau tris valandas apie tai kalbėjome, įvyko tikrai įdomios diskusijos. Norėčiau dabar pasidalinti su jumis kai kuriomis mintimis. Man šis klausimas e, buvo labai emocionalus parlamente dirbau aštuoneris metus, e, atvykau čia kaip stebėtoja prieš Rumuniją įstojant į Europos Sąjungą. Ir kaip vakar atsimenu, kaip pirmą kartą atėjau į šiuos parlamentų rūmus ir kokie jausmai mane užplūdo, kai tapau Europos parlamento narė. Uh, Noriu pasakyti, kad man šiandien būtų buvę daug sunkiau čia, jei nebūčiau turėjusi tos e, didelės patirties, kurią įgyjau dirbdama Europos parlamento nare. Kai kurie iš jūsų mane pažįstate, aš nepasikeisiu. Norėčiau, kad e, mūsų santykiai išliktų tie, tokie patys. O kalbant apie santykius su, jų, su šiuo konkrečiu komitetu, aš žinau, kad mes visi turime didžiulės patirties, aš tikiuosi visada turėti galimybę priim, priminėti sprendimus kartu, nes m, mm, šis rytis yra labai svarbi ir todėl svarbu dirbti drauge piliečių labui ir Europos labui. Taigi noriu Jūs patikinti, jog jei būsiu paskirta komisijos nare, kovosiu už tas pačias vertybės, kaip e, mes kartu kovojame Europos parlamente. Kovosiu už Europos vertybės, už žmogaus orumą, už lygias galimybės, už e, lygias galimybės valstybėms narėms. Ačiū Jums ir aš mielai visada čia ateinu ir ateisiu, kai manysite, tai esant reikalinga, žinoma, po to, kai apsvarstysite mano likimą. Ačiū. Thank you. Thank you. Labai ačiū, ponė Kretu, labai ačiū visiems komiteto nariams. Prieš baigdama posėdį noriu pasakyti, kad vertinimo susitikimas, kur dalyvaus koordinatoriai, vyks už uždarų durų šiandien nuo pirmos valandos iki antros valandos salėje. HS 4001. I close the meeting. Posėdis baigtas.